eine minute. meine sehr geehrten damen und gerbiamos ponios gerbiami ponai sausio septynioliktą dieną du tūkstančiai tryliktų metų nutraukta parlamento sesija tęsiama.